Ačiū balsavimas rytoj. Dabar ponios Veikės klausimas su elektromagnetinės laukai susijęs susirūpinimu keliantys sveikatos klausimai. Prieš pereidama prie formos, pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad 45 reglamento straipsnis turėtų būti e, pabrėžtas kaip netinkamas, kadangi E, nei diskusijų, nei e, nuo frakcijų žmonių nėra. Tačiau visiems jiems ačiū, ponė. Deja, šiandiena tuščias tuščia salė, 23 valanda, nors klausimas iš tiesų labai įdomus ir rūpi milijonams piliečių. Aš norėčiau pasakyti, kad labai gaila, kad parlamentas nesirūpina šiuo klausimu. Pats laikas tuo klausimu susirūpinti, nes jau dešimt metų E, vyksta bumas su naujomis technologinėmis, gimė mobilūs telefonai, Wi-Fi ir panašiai. Ir mes e, gavome labai daug privalumų su tomis naujomis technologijomis ir jomis ne, ne, viename, ne vienoje vietoje pranešime nebejoju. Tačiau vis tik tais sveikatai e, turi tie aparatai įvairūs labai abejotiną poveikį. Labai E, daug diskusijų vyksta apie riziką, apie poveikį sveikatai, kol kas nėra pakankamų mokslinių įrodymų ir labai sunku susitarti dėl galutinių išvadų. Labai ambicingos, e, ambicingi siekiai apsaugoti mokyklas, e, sveikatos įstaigas, lopšelių senelių namus reikalingos tam tikros procedūros, kad vyktų mokslinė ekspertizė, tačiau ta ekspertizė vyktų nepriklausomai. Taip pat reikėtų pakeisti naudojimosi įpročius mobiliaisiais telefonais tiek jaunimo tarpe, tiek paauglių. E, reikėtų pakeisti kai kurias marketingo taisyklės, Ir labai reikėtų pasakyti, jog gaila, kad mano pirmajame paragrafe pranešėme Deja gaila, kad manęs nesiklausė e, parlamentarai, kolegos, o tuo tarpu praeitais metais buvo balsuota labai panašia tema. E, dabar laikomasi stručio politikos iš komisijos pusės, atsiprašau komisarė, kad taip sakau, ir dėl to tikrai piliečiui niekas nepaaiškėja. Priešingai, pil, e, ekspertai, ekspertų nuomonės skirtingos, ir nuo to išlošia tik operatoriai, o ne, ne piliečiai. Pasaulio sveikatos e, organizacija ir komisija ir toliau teigia, kad tos bangos nekenkia smegenims ir nesukelia piktybinių augų, aukų, auglių. atsargumo principas yra ne neveikimo principas. Kaip tik reikia veikti, reikia atlikti ekspertizę ir išsklaidyti neiš, neiškumą. E, tema labai jautri elektromagnetinės bangos ir dėl to žaliųjų alternatyvus e, pranešimas e, mano vertinamas yra labai teigiamai. Maž, Numatomos žemesnės ribinės vertės, dėl to galima tik tais pasidžiaugti. Tuoj baigsiu pirmininkė. E, esu pranešėję nuo parlamento ir visų pirma norėčiau, kad būtų kai kurios kitos e, pranešimo teigiamos pusės apgintos, rytoj bus balsuojama. Norėčiau pasakyti, kad kol kas atvira lieka diskusija dėl elektromagnetinių bangų ir jų poveikio. Tikiuosi, kad kitoje kadencijoje parlamentas toliau spręs šį klausimą. Pilietis turi žinoti, kas iš tikrųjų vyksta. Ačiū. Ačiū. Žodis komisarui Ferhoigenui. Pirmininkė, Gerbime ponės ir ponai, norėčiau padėkoti Europos parlamentui ir jums, ponerys, už šį iniciatyvinį pranešimą apie elektromagnetinių laukų poveikį sveikatai. Iš tikrųjų, tai yra svarbi tema ir ji rūpi didžiai daliai Europos piliečių ir iš tikrųjų svarbi taip pat ir mums. Dėl uh, sudėtingumo ir e, šio klausimo jautrumo yra labai svarbu objektyviai, deramai ir e, tiksliai rinkti bei vertinti faktus. Komisija stebi situaciją e, vadovaudamas 95 metų tarybos rekomendaciją ir e, renka informaciją, gauna informaciją iš nepriklausomų šaltinių, ekspertų grupių apie tai, e, kaip elektromagnetiniai laukai veikia sveikatą. Paskutinė kompetitingų mokslininkų komiteto nuomonė buvo parengta šių metų sausio mėnesį Noriu pridurti, kad komisija taip pat stebi situaciją valstybėse narėse, taip pat susipažįsta su pastaraisiais teismų sprendimais, ypatingai Prancūzijoje, ir e, siekia e, taip pat e, seka situaciją susijusią su elektromagnetinių laukų ribinių verčių sumažinimų Bruselėje ir Valonijoje. Norėčiau atkreipti keletą, dėmesį keletą dalykų. Europos Sąjungo jau egzistuoja tam tikra tvarka, pagal kurią yra užtikrinamas atingos apsaugos lygis nuo elektromagnetinio spinduliavimo. Likščioliniai nepriklausomi moksliniai tyrimai pateisino atit, nepateisino tiksliau atitinkamą e, nustatytų ribinių spinduliavimo verčių pakeitimo būtinybę. Mes ir toliau stebėsime, remdamėsi mokslininkų išvadomis e, situaciją ir e, pateiksime savo nuomonę dėl to, ar reikia keisti nustatytas ribinės spinduliavimo vertės ar ne. <clears throat> komisija e, privalo bendradarbiauti su svarbiausiais veikėjais ir suinteresuodamas grupėmis, kad galėtų, kaip manoma, greičiau reaguoti į visuomenės grupę reiškimą susirūpinimą. Ir aš noriu ypatingai pabrėžti, kad e, mes teiksime paramą ir moksliniams tyrimams šias ir tiek, kad išsiaiškintume visus svarbiausius neįsiaiškintus klausimus ir aplinkybės. Ačiū, ponė komisarė. Mes, kaip matėte, matėme iš visų jėgų užtikrinti, kad būtų tinkamai nušviečiama šita tema fiziškai. Stengiamės jungti šviesą, kad nebūtų tamsu. Balsuosime rytoj. Mums lieka paskutinis pranešimas. Ponios Gacek pranešimas. Jo tema yra su ES pilietybės susijusios problemos ir perspektyvos žodis pranešėjai keturioms minutėms. Prašau.